Well, uh, good morning to everybody. Labas rytas visiems. Sveiki atvykę į aukšto lygio parlamentarų konferenciją dėl politikos nuseklumo vystimos ir migracijos srityje. E, ji rengiama EPBO Europos komisijos ir parlamento iniciatyva. Norėčiau pasakyti, kad tarp mūsų yra bendros parlamentarų asamblėjos nariai, kalbu Europos Sąjung, apie ES ir AKR šalių e, atstovus ir e, šalių atstovai. E, sveiki, sveikinu juos atvykus į mūsų konferenciją. Šiandien mes aptarsime temas, kurios yra ypatingos svarbos. Visi suvokia tai, visi žino, kokio masto yra migracijos srautai, kaip jie reiškėsi per paskutinius dešimtmečius. Šis e, šimtmetis bus migracijos šimtmetis ir jungtinės tautos e, mano, kad apie 3 procentus arba 200 milijonų gyventojų e, persikels gyventi kitur migrantų pramonės, išvystos pramonės šalyse beveik padaugėjo per pastaruosius 30 metų. Kai kuriuose išsivyščiusiuose regionuose jų mm, yra apie 9 procentus. Mano regione, Ispanijoje, maždaug 30 procentų, 20 procentų gyventojų yra migrantai. E, žmonės e, migruoja ir tai yra kasdienis dalykas šiandieną e, Europos Sąjungoje ir EPBO valstybėse narėse priimami sprendimai susiję su migracija ir jie turės e, didelės įtakos ekonominiam ir socialiniam, socialiniam vystimuisi. Šios konferencijos tikslas yra padidinti informuotumą parlamentarų apie tai, kad reikia didesnio politikos nuoseklumą tarp migracijos ir vystomosios politikos Ir šiandien susirinkę esame ne tik ES šalių parlamentarai, bet ir AKR šalių parlamentarai ir mes pasižiūrėsime iš abiejų pusių į šį klausimą. Mes kalbėsime ir pamastysime apie dvi labai svarbės klausimų grupės e, vyks e, dvi, dvi, dvi darbo grupės dirbs. E, Pirmas, pirmoji darbo grupė kalbės apie migraciją ir antroji koncentruosis apie ties darbo rinką. Bus kalbama apie tai, kaip užtikrinti pačią geriausią išeitį tiek migrantams, tiek e, juos priimančiams šalims. E, Norėčiau pasveikinti atvykus į konferenciją Europos parlamento vadovą Hansą Gertą Pöteringą, taip pat e, ponę Margo Valstrom, Europos komisijos vicepirmininkė. Pone Valstrom yra atsakinga už tarp institucinius ryšius, komunikaciją. Taip pat sveikinu poną Mario Amano, EPBO generalinio sekretorijos pavaduotoją, kuris oficialiai atidarys konferenciją po to, kai aš padarysiu keletą pranešimų. Turėjo pas mus lankytis ir komisaras Louis Michel, dėje negalėjo atvykti, kadangi susirgo gripu. Netgi komisijos nariai kartas nuo karto susirga. Aš linkiu jam greitai pasveikti, bet noriu pasakyti, kad mums labai malonu pasveikinti pas mus atvykusią vice E, komisijos vicepirmininkė Mal, Valstrom. Prieš e, suteikdama žodį kitiems kalbėtojams, aš keletą noriu Jums pranešimų padaryti. Pirmiausia, e, vertimas verčiama iš 20 ES kalbų, atsiprašau, bet negalėjome užtikrinti vertimo iš latvių, airių ir maltiečių kalbos. Prieš prasidedant e, kiekvienam diskusijos punktui bus uždalintos formos dalyviams e, ir galima bus užsirašyti, jeigu norėsite dalyvauti diskusijoje ir tik tai pagal užsirašymą bus galima kalbėti, dvi minutės bus galima pasisakyti ir to turėtų pakakti. 12.30-14 bus pertrauka per pertrauką EPBO, Europos komisija ir parlamentas e, pakvies jūs į e, pietus e, ir visi dalyviai kviečiami dalyvauti pietuose čia prie salės. Konferencija bus įrašoma, galima ją stebėti per Europos parlamento e, vidinį puslapį, vidinę televiziją. Ir viskas, ką jūs pasakysite, bus įrašyta ir laikoma amžinai. Dabar norėčiau suteikti žodį kitiems kalbėtojams, man labai malonu e, paprašyti pirmininką Hansą Gertą Pöterinką pasisakyti where Josep Borrell uh, is a chair. Puiku dalyvauti posėdėje, kuriam pirmininkauja Josefas Borelis. Josefas Borelis uh, dirbęs yra parlamento pirmininku, tuo metu aš vadovavau EPP ED frakcijai, jaučiu panašų malonumą dabar. O dabar tęsiu savo gimtają kalbą ponė e, komisijos e, narė, ponė Valstrom, EPBO e vicepirmininkė, Mario Mano, kolegos iš nacionalinių parlamentų, iš Europos parlamento, jūsų ekscelencijos, ponios ir ponai, mėly svečiai. Man didelė garbė susitikti su jumis čia Europos parlamente atvykusis į šią konferenciją. Šiltai jūs sveikinu. Šios dienos konferencijoje siekiama aptarti geresnį politikos nuoseklumą, kai kalbame apie vystimasi ir migraciją. Taip pat pažvelgti į migracijos ateitį tiek išsivystyčiose, tiek besivystančiose šalyse. Taip pat labai džiaugiuosi matydamas tiek daug kolegų susirinkusių iš nacionalinių parlamentų. Kaip Europos parlamento pirmininkas norėčiau akcentuoti, kaip svarbu yra glaudžiai bendradarbiauti Europos parlamentui su nacionaliniais parlamentais visame pasaulyje. Europos parlamentas labai aktyviai yra įsitraukęs į bendradarbiavimo su nacionaliniais e, parlamentais skatinimą. Ponas Borelis, būdamas pirmininku, tai darė, aš taip pat tą veiklą toliau remiu. Visai neseniai lankiausi Suomijoje, kalbėjau su parlamentarais ten ir sutarėme, kad dar labiau stiprinsime šį bendradarbiavimą. Iš tiesų parlamentų nariams tenka ypatinga atsakomybė prieš rinkėjus, mūsų šalių žmonės, užtikrinant taikę ateitį. Ir todėl turime ieškoti sinergijos tarp vystimosi ir migracijos ir bandyti suvaidinti deramą vaidmenį prisidedant prie vystimosi. Yra daug būdų to pasiekti ir e, tos priemonės, kurių imasi ES, EPBO, čia yra taip pat labai svarbios, kai kalbame apie migraciją ir vystimasi. Turime išanalizuoti savo vystamą politiką, turime užtikrinti, kad ji būtų nuosekli, turime užtikrinti, kad mūsų vyriausybės laikytųsi prisimtų įsipareigojimų. Daug yra ko nusprendžiama tartotinėse konferencijose, bet toli gražu ne viskas yra paskui įgyvendinama. Todėl turime priminti savo vyriausybėms tuos įsipareigojimus, kuriuos jos prisėmė. Parlamentai turi aiškiai pasakyti savo vyriausybėms, kad jos privalo tai daryti visi. Mes turime čia kalbėti vienu balsu. Parlamentarai savo ruoštų turėtų taip pat įtakoti ir rinkėjus. Tokiu būdu mes įtakosime, kaip keičiasi migracijos vystimosi politika, ypač kai kalbame apie migrantų kilmės šalis. Noriu Jums priminti, kad migracija yra vienas iš svarbesnių iššūkių, su kuriuo šiais laikais susidurėme. Ponas Burelis apie tai kalbėjo. Visame pasaulyje žmonės juda, keliauja dėl įvairių priežasčių, dėl ekonominių problemų, dėl didelio skurdo, dėl įvairiausių konfliktų, karų, kitokių problemų. Taigi, migracija dabar mūsų a, politikų ir visuomenių darbo tvarkėse yra vienas iš svarbesnių punktų. Bandydami a, reguliuoti migraciją, mes turime sieti ją su vystimosi politika, nes tarp jų egzistuoja labai glaudus abipusis ryšys. Reikia žiūrėti, kokios yra migracijos priežastys ir neigiamos pasiekmės. Tuo pat metu pripažįstant, kad migracija gali atnešti ir teigiamų dalykų. Dažnai migracija gali prisidėti prie skurdo mažinimo, gali padėti vystytis ekonomikai kilmės šalyse. E, gali prisidėti prie tam tikrų įtampų e, darbo rinkose mažėjimo, gali prisidėti prie uždirbtų pinigų srautų, kurie sugrįžta į kilmės šalį, gali prisidėti prie prekybos ir socialinių santykių skatinimo tarp kilmės šalies ir primančios šalies vystimosi. Tačiau aišku, jeigu mes e, migracijos nevaldysime, tai vystimuisi tai atsilieps neigiamai. Kai, tarkime, iš kilmės šalies e, laikinai arba visam laikui e, išteka aukštos kvalifikacijos žmonių srautai. Kalbu čia apie vadinamąjį smegenų nutekėjimą. Sakysim, iš Nigerijos daugiau kaip 55 procentai protų uh, yra išvykę Tas pats pasakytina apie tokias šalis kaip Zimbabvė, kitos Afrikos valstybės. Iš jų kilę aukštos kvalifikacijos darbuotojai taip pat šiuo metu dirba ne savo šalise, o kitose pasaulio valstybėse. Taigi, tos šalys prarado daug žmonių, į kuriuos daug investavo, suteikdami jiems e, išsilavinimą. Pavyzdžiui, Ganoje parengti gydytojai dabar dirba e, Kanadoje, Junktinėse valstijose, Junktinėje karalystėje. Pagal Junktinių tautų apskaičiavimus per ateinančius dešimt metų Afrika praras dar milijoną aukštos kvalifikacijos darbuotojų sveikatos srityje. Ir tai e, atneš katastrofiškų padarinių ekonominiam, socialiniam tų šalių vystimuisi. Ir padarys labai sun, sunkiai pasiekiamus tūkstantmečio tikslus tuose valstybėse. Todėl, ponės ir ponai, mūsų vienas iš svarbiausių iššūkių yra užtikrinti, kad migracija prisidėtų prie vystimosi ES ir EPBO bet taip pat ir pačiose besivystančiose šalyse. Darbuotojų migracija turi žengti ranka rankom su skurdo mažinimo priemonėmis kilmės valstybėse. Turime užtikrinti, kad pasinaudosime šią geo galimybę. Ir dirbdami draugė su EPBO valstybėmis turime geriau koordinuoti migracijos politikos formavimą ir siekti ES ir EPBO vystimosi politikos konsensuso. Dar 2005 m. gruodžio mėnesį mes paraginome, kad vystimosi srityje siek, turime siekti nuoseklumo. Turime užtikrinti, kad vystimosi bendradarbiavimo politika įsilietų į visus politikos aspektus, visas politikos sritis. Turime pažvelgti į vystimosi politiką plačiau. Migracija politika čia yra viena iš dvylikos sričių, kur turėtume siekti geresnio saveikavimo ir nuoseklumo. Migracijos srityje turime siekti, kad nacionalinė ir ES politika būtų uh, koordinuojama, kad būtų koordinuojama kilmės šalių ir e, tų šalių, į kurias juda migrantai, migracijos politikos. Reikia nacionalinių ir platesnių migracijos e, strategijų ir standartų atsižvelgiant į tai, kas buvo įrašyta tūkstantmečio tiksluose. Ir nuoseklumą turime siekti, kalbėdami ir apie atskiras rytis, ir apie atskiras suinteresuotas grupės. Taigi migracija yra ir iššūkis, bet ir galimybė tiek besivystančiam šalims, tiek ES valstybėms ir EPBO šalims. Turime ieškoti tinkamų sprendimų, o tai galime padaryti tik bendradarbiaudami. Ir e, dialogas tarp kilmės šalių ir priimančių šalių migracijos politikos srityje turėtų būti sustiprintas. Ši e, parlamentinė konferencija surenkta čia Europos parlamente kaip e, svarbus žingsnis siekiant dialogo vystimosi migracijos srityje tarp išsivyščiusių pramoninių šalių ir besivystančių šalių. Pirmininkė Borelė, aš tikiuosi, kad iš tikrųjų ši konferencija padės mums geriau suvokti, tą sąsają tarp vystimosi ir migracijos. Taigi, kolegos, iš kur jūs bebūtumėte, iš nacionalinių parlamentų, Europos parlamento, visi svečiai, kuriems rūpi ši tema, visiems jums aš linkiu sėkmingos konferencijos ir tikiuosi, kad jūsų diskusijos bus konstruktyvios. Dėkoju už dalyvavimą, dėkoju už bendradarbiavimą. Dar kartą sveikinu Europos parlamente. Thank you, uh, President Pottering. Ačiū pirmininkui Potteringui. Na, o dabar su džiaugsmu uh, suteiksiu uh, žodį vicepirmininkiai Malstrom. Pirmininkė Borelė, gerbiami parlamento nariai, konferencijos dalyviai, man didelė garbė kreiptis į tokią garbingą auditoriją, kurioje tiek daug dalyvių iš viso pasaulio. Mano kolega komisijos narys e, Vaimišelis labai apgalėstavo, kad negali dalyvauti. Aš e, jį pakeičiu, tuo pat metu jis linko, e, linkė kuo geriausios sėkmės, dirbant šioje konferencijoje. Ačiū Jums už suteiktą žodį. Bendradarbiavimas ir koordinavimas atrodo esą natūralūs elementai, dirbant kaip komanda. Uh, Ir tai iš tiesų, galima pasakyti, didžiulė tiesa rengiant politiką, kuriant politiką, nes viena politikos rytis veikia kitą. Tas procesas yra labai delikatus, siekiant suderinti įvairius interesus, kad būtų galima gauti kuo geresnį galutinį rezultatą. Uh, Europos e, Sąjungui, e, tai yra politikos nuseklumas vystimos labai. Kaip tik tai tas siekis, e, turbūt tą trumpinį visiems reikėtų išmokti prie CD, politikos nuseklumas vystimos labai. Žinote, kad mėgstame Europos Sąjungos sutrumpinimą. Žinome, kad 12 atrinktų palikos sričių ES gali turėti įtakos besivystančiom šalims, ypač žemės ūkio politika, žuvininkystės ir be abejo migracijos ir vystimosi politika, nes tai e, prisideda prie vystimosi besivystančiose šalise, siekiama sukurti e, sinergetinį poveikį. Uh, Ir e, migracija, žinoma, jos politika yra labai svarbi, kadangi tai susijęs su mūsų ryšiais su besivystančiomis šalimis ir krizės metu. E, turim galvoje, kad šiandien susidurime su finansinė ekonomikos krize, turime pažvelgti į vidaus reikalus, tačiau tuo pat metu turime išlikti e, atviri, matyti plačiau pasaulinį pasaulinėme ligmenyje. Žinoma, migracija ir toliau tęsis ir turėtume pagalvoti apie tas galimybės, e, kurias ji e, teikia, tą socialinę ekonominę naudą, kuri gali suteikti. Ir iš tiesų neįtikėtini skaičiai yra, kuriuos mačiau surojo metu. 5 e, procentai pasaulinio ekonominio, ekonomikos gaivinimo paketo lėšų yra numatyta skirti tik tai e, tūkstantmečio e, tikslų įgyvendinimui. Tad kartais tų lėšų e, yra, migracija yra politikos rytis, kur matome teigiamų pavyzdžių, kaip prisidedama prie skurdo mažinimo besivystančiose šalise, kai migracijos rautai tinkamai valdomi yra ir kilmės šalės, ir to šalės, kurios priima migrantus, gali gauti iš to naudos. Ir žinoma, uh, Tai gali reikšti, kad bus mažiau e, žmogiškųjų e, išteklių, e, jeigu jie išvyks, tačiau taip pat tai gali reikšti, kad ir spaudimas darbo rinkoje bus mažesnis emigrantų namo siunčiamų, siunčiami pinigai dar vienas pozityvus aspektas. Tai sudaro kelis milijardus eurų per metus. Ir, e, tai žinoma, daugiausia skirta vartojimui, tačiau tai taip pat prisideda prie um, išorinio veiksnių poveikio mažinimo, tai gali prisidėti prie investicijų. ES siekia sumažinti um, kainą tokių pervedimų, kad juos būtų galima padaryti greičiau, uh, saugiau. Um, buvo sukurtas e, Afrikos e, piniginių pervedimų institutas ir tai bus kompetencijos e, centras pervalių siunčiamų Afrikai srityje. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į lyčių lygybės klausimą, kalbant apie migracijos srautus. Uh, E, lėšų e, poveikis šeimoms gaunančioms perlaidas yra tiesioginis, tačiau vis daugiau ir e, moteris tampa migrantėmis. Ir tuomet jos pastebės, kad ir jos gali siūsti daugiau pinigų na, namo ir tos lėšos vis daugės. Ir mes turėtume tai atsižvelgti, remdami savo politiką norėčiau e, pažymėti išeivijos e, vaidmenį e, vakarų šaliuose. Išeivija gali prisidėti prie savo šalių vystimosi, gali dalintis informaciją, kalbant apie investicijas, apie vystimąsi ir išeivija iš tiesų atlieka labai svarbu vaidmenį. Visai nesenai pradėjo iniciatyvą, kuri padėtų plėtrai tuose regionuose. Vienas ir prioritetų yra stiprinti dialogą su išėvės organizacijomis. Priimančios šalis taip pat sveikina tai, kad pas jas atvyksta darbo jėga, kvalifikuota ar nekvalifikuota, nes tai padeda plėtoti įvairius sektorius. Ir, žinoma, į tą aspektą mes turėtumėm atkreipti dėmesį formuodami visuomenės nuomonę krizės laikais, kadangi iš tiesų migracija turi teigiamą poveikio mūsų šalise, tokiuose sferose kaip paslaugos ir taip toliau. Ir mes turėtumėm į tai atsižvelgti, rengdami savo politiką, mes turėtum peržiūrėti politikos rengimo procesą, nes labai dažnai yra apsiribojama teisingumo ir vidaus reikalų ministerijomis. Šiandien ir ūsienio reikalų, ir, ir vystimas, ir socialinių reikalų ministerijos turėtų tarti žodį formuojant tokias politikas. Ką mes šiandien e, darome? surengė šią pirmąją bendrą e, konferenciją skirtą šiai konkrečiai temai. Tai, kad mes visi e, domimės šią temą ir tai yra e, simbolis to, kad gali būti daugiau sąveikos tarp organizacijos ir institucijų, kurios iš esmės turi tos pačius tikslus. Politikos nuoseklumas yra labai pasistumėjęs į, į priekį prie mūsų ES politiką 2005 metais skirtą migracijai. Ir čia, žinoma, e, bandoma spręsti visus klausimus susijusius su migracija, e, prieglapščiu ir taip toliau e, subalansuotai. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad 7 metais Lisabonoje buvo sudarytas Afrika partnerystė ir mes galime kaip tik tai tame kontekste stiprinti dialogą, kad spręstumėm bendrus iššūkius. Ir ta partnerystė gali skatinti politikos neseklumą, tai mums leidžia uh, Um, atsižvelgti į sąveiką tarp migracijos, užimtumo, tai, taikos, uh, žmogaus teisų. Uh, tai yra temos, kurios paprastai svarstamos atskirai, yra, o tai šiuo metu kaip tik yra tas bendradarbiavimo kontekstas aukščiausių lygmenių Europoje ir Afrikoje. Protų nutiekėjimas, tai minėjo pirmininkas Peteringas. Tai dar vienas jautrus klausimas, yra komisija pateikė ne vieną pasiūlymą, ypač kad apibrieštų politiką skirtą išlaikyti kvalifikuotam personalui reikalingam kilmės šalių plėtrai. Ta politika yra grindžiama paskatomis, Um, etin, etni, etiška samda ES ir tas požiūris yra labai uh, aktualus Afrikai, uh, kaimininiam uh, žemynui, kuris turi um, daug žmogiškų išteklių ir um, ten yra didelis poreikis ir, ir mokymo, ir migracijos raudų valdymo. Ir žinoma, mes turėtumėm kontroliuoti protų nutikėjimo klausimus. Informacijos centrų kūrimas šalise partnerėse Afrikoje, visai nesenai tai buvo Malija padaryta. Ir apie tai būtų galima vėliau pakalbėti kartu su kolegomis iš Malio dalyvaujančių šios dienos konferencijos. Šiaip tai tik tai pradžia ir tokios iniciatyvos bus sėkmingos tik tai tuomet, jeigu mes galėsime didinti legalią migraciją, sudaryti geresnės galimybės mobilumai. E, bendrasis požiūris migracija turi būti e, gyvendamas e, integruotai, atsižvelgiant į legalią migraciją. Mobilumo partnerystės ir grįžtamoji migracija tai yra sritis, kuriuose ES valstybės narės turėtų galėti pateikti labai konkrečių pasiūlymų. Turime iš tiesų padaryti viską, kad toliau siektumėm nuoseklumą. Aš suprantu, kad užduotis nelengva yra, tačiau pastangos yra neįkainojamos. Mes turime vykdyti savo įsipareigojimus dėl tūkstantmečio vystimosi tikslų. Labai ačiū, kad manęs išklausėte. Dėkuoju komisijos vicepirmininkiai Valstrom. O dabar steiksiu žodį paskutiniam iš konferenciją pradedančių kalbėtojų. Tai bus Mario Amano, EPBO generalinio sekretorijos pavaduotojas. Ačiū, ponas pirmininkė. E, pirmininkė Piotiringai, komisarė Valstrom, gerbėmiai parlamentų nariai, ponai ir ponios. Man labai malonu lankytis Europos parlamente. Pirmiausia, norėčiau prisijungti prie pirmininko Pioteringo, komisarės Valstrom ir pabrėžti, kaip svarbu, kad parlamentų nariai apsvarstytų ir skatintų nuoseklę politiką remiančią vystimasi. Politikos nuoseklumo vystimus ir migracijai tema yra ypatingai svarbi šiais ypatingais laikais tiek išsivystysioms, tiek besivystančiams šalims, nes e, joms iškilo sunkumai dėl ekonominės, finansų krizės, taip pat labai auga nedarbas. E, Vientisumas vystimusi labui yra sunki tema net ir gerais laikais. Taigi mes dabar turime padvigubinti savo e, pastangas, kad e, galėtume primti gerus sprendimus blogais laikais. EPBU e, siekia įnešti savo įnašą į kovą su krizės padariniais. Mes neseniai paskelbėme strateginį atsaką į finansų ir ekonominę krizę. Ten kalbam apie tai, ką mes darysime, kad padėtume vyriausybėms e, kovoti su krize ir e, sukurti geresnę, stipresnę ir švaresnę pasaulio ekonomiką. Krizės e, poveikis Išsivyščiusiom šalims e, turės įtakos ekonomikos atsigavimui visoje EPBO zonoje ir mūsų pastangos sumažinti skurdą gali nueiti veltui. E, labai apgailestauju, kad e, mūsų organizacijos generalinis sekretorius ponas Gurie negalėjo uh, dalyvauti šioje konferencijoje, tačiau jisai ir ponas Dočeris, kuris e, kalbės vėliau e, šiandieną, jisai yra visomosios pagalbos komiteto narys, praeitais, praeitais metais spalį paskatino pagrindinius donorus vykdyti savo įsipareigojimus, nežiūrint ekonomikos sulėtėjimo. Mes turime galvoti, kaip išlaikyti augimą ir vystimasi palaikyti. Noriu pasakyti, kad čia labai svarbu yra vystomoji pagalba. Tačiau tai yra tik viena viso vaizdo dalis. Kodėl politikos nuoseklumas vystimosi labui yra labai svarbus? Pirmiausia, norėčiau pasakyti, ką reiškia politikos nuseklumas vystimosi labui ir kodėl mes galvojame, kad jis yra vis svarbesnis klausimas politikams. Nepriklausomoje pasaulinėje ekonomikoje politikos poveikis, kuriai gyvena PBO šalis ir kitos besivystančios, kylančios ekonomikos šalis kaip Brazilija, Kinija ir Indija, turi pasaulinio poveikio Tokiu atveju, siekiant sumažinti skurdą pasaulyje, vyriausybėms reikia užtikrinti, kad jų politika klausimais, kurie yra e, siekiantis toliau negu tik tai pagalba, bus paremti e, vystomosios politikos priemonių. Tai yra politikos nuoseklumas vystimosi darbo tvarkės labui. Jūs kaip politikai žinote, kad nacionalinėse diskusijose tokie dalykai kaip saugumo padidinimas ar konkurencingumo padidinimas dažnai yra laikomi tarsi svarbesniais už skurdo mažinimą. Politikos sprendimų prieimėjai siekia subalansuoti įvairių interesų grupių interesus ir e, politikos nuoseklumas vystimosi tiklais gali būti netoks jau labai svarbus dalykas. Mes turime pripažinti, kad jeigu netaikysime nuseklios politikos, tai iš tikrųjų nepasieksime veiksmingų gerų tikslų ir nesuderinti veiksmai tiek mokesčių mokėtojams, tiek neturtingiems žmonėms besivystančiose šalyse gali turėti labai neigiamų pasiekmių. Bet to, jeigu mes pamiršime vystimosi dimenciją, tai laikysimės tokio trumparegiško požiūrio ir nepasieksime savo užsibrieštų e, ilgalaikių saugumo ir aplinkaus saugos tikslų. EPBO yra paskelbusi ataskaitą 2007 metais apie vystomą į bendradarbiavimą. Ir ten sakoma, kad visos šalis turi bendrą interesą besivystančiose šalise siekiant užtikrinti tvarų vystimasi. Reikia galvoti, kad mums iškyla dabar labai daug problemų tokių kaip žemės ūkio subsidijų klausimas, klimato kaita, e, žuvininkystės išteklių pernelik didelis išeikvojimas ir čia reikia atitinkamų e, priemonių. EPBO vaidino labai svarbų vaidmenį siekdama dėkti nuoseklę politiką vystimosi srityje nuo 10-ojo dešimtmečio pradžios. Mes taip pat teikiame analizę vystomosios dimensijos žemės ūkėje, prekyboje, migracijos e, srityje ir panašiai. Yra e, atliekama taip pat partnerių peržiūrė, taikomos veiksmingos priemonės tam, kad būtų skatinamas e, nuosaikumas, nuoseklumas vystimosi labui. Galima pasakyti, kad tas E, nuoseklumas yra vienas iš svarbiausių mūsų aki dalių. Yra paskelbta atitinkama deklaracija, kuri yra e, labai svarbus komponentas siekiant sureaguoti į pasaulinius iššūkius. Ministrai yra patvirtinę savo įsipareigojimus tęsti pastangas ir užtikrinti, kad e, besivystančių šalių susirūpinimas e, būtų priimtas domen tokiuose srityse kaip migracija. Kitas klausimas. Kodėl migracija yra labai svarbi vystomosios politikos nuoseklumui? Pirmiausia, dėl to, kad e, reikia galvoti apie numatomą migracijos naudą, kalbant apie vystimasi. Antras dalykas e, - migracija E, kelia labai daug politinių iššūkių šalims, kurios siekia žengti tolyn, užtikrindamos e, vystomosios politikos nuoseklumą. E, Tuo pačiu mes matome, kad pervedimai į kilmės šalis dirbančių žmonių kitur labai ženkliai gali e, pagerinti būklę tose šalise, netgi padidinti investicijas švietimo sistemoje ar sveikatos apsaugos sistemoje. Taip pat e, grįžimas į kilmės šalį gali būti siejamas su žinių ir technologijų perdavimu, investicijomis į verslo veiklą, taip pat į darbo rinką savo šalyje. Tačiau e, tokie įnašai yra labai skirtingi įvairiose šalise. E, didžiausi, didžiausias poveikis jaučiamas ten, kur, e, iš kur yra daugiausia migrantų išvykusių, kai kuriuose Amerikos, Karibų ir Ramiojo vandenino šalise. Ten pervedimai sudaro labai nemažą dalį BVP. Kitose šalise tie grįžtantis pinigai į savo šalį priklauso nuo privačių sprendimų, bet jie gali būti susijęs su nacionaliniais, socialiniais ir politiniais veiksniais. Mes taip pat turėtume prisiminti, kad augimas gali padidinti užimtumo galimybės besivystančiose ekonomikose, bet negali sumažinti emigracijos per trumpą laikotarpį. E, kadangi vis daugiau žmonių gali leisti savo keliauti, išvykti. Taigi e, ekonominė e, sėkmė gali būti susijusi e, su tuo, kad atsiras dar daugiau tarptautinių migrantų. Migracija jis vienas iš kanalų, per kuriuos EPBO šalių politika gali paveikti vystimasi. Dabar migracija ir finansinė bei ekonomikos krizė. Trys konkretus rezultatai arba poveikio rūšys gali būti paminėtas. Pirmiausia, integracija imigrantų į darbo rinką. Antras dalykas, e, pervedimai. Trečias dalykas, migracijos rautai. Iš praeitos patirties žinome, kad imigrantai pirmiausia nukenčia darbo rinkoje, kai pradeda reikštis krizė. Jie pirmiausia praranda darbus. Jiem taip pat tenka didesnė rizika, sus, kadangi jiems tenka konkuruoti su e, tos šalies, kurioje jie gyvena, žmonėmis taip pat ieškančiais darbo. E, mes matome, kad per pastarosius metus labai padidėjo tokių pervedimų piniginių namo apimtis, bet krizės laikotarpės tie srautai sumažėja nors jie galbūt nėra tokie lakus taip greitai kintantis kaip eks, pajamos iš eksporto arba kapitalo srautai, kurie labai sumažėjo. Bet kadangi pinigų namo siunčiama mažiau, tai šeimoms ir bendruomenėms e, kilmės šalyse vis tik tai bus šiek tiek sunkiau gyventi. Ar migrantai susigundys važiuoti vykti namo? Iš tikrųjų, vienas iš tokių veiksnių paskatinančių juos e, vykti namo gali būti prastesnės įsidarbinimo galimybės e, priimančiose šalyse. Tačiau reikia nepamiršti, kokios egzistuoja galimybės namie ir galimybės užsienyje. Su tais dalykais yra susiję migrantų sprendimai ir kol kas neaišku, kaip e, koks procesas vyks. Kai kuriuose šalise matome, kad e, sumažėjo laikina darbo migracija, bet kad migrantų grįžtų labai daug namo, irgi to nematome. Dėl ekonomikos krizės darbo jėgos migracija nebėra toks prioritetas EPBO šalyse. Tačiau atsigaunant ekonomikai situacija gali pasikeisti. EPBO šalis turi atsiminti, kad senstant gyventojams e, kiekvienas pajėgus žmogus turės dirbti, reikės pratesti, e, nukelti pensijos laikotarpį. Taip pat mažės e, sąrašas žmonių, kurie galės pretenduoti į uh, tam tikras išmogas, reikės užtikrinti testinį mokymasi visą gyvenimą ir taip toliau. Tuo pačiu metu tos šalys labai daugeliu atveju turės e, vis tik tai pasikliauti imigrantų darbu. Tai yra neišvengiamas dalykas, dėl to labai svarbu užtikrinti ilgalaikę e, politiką migruojančios darbo jėgos atžvilgių. Dar vienas dalykas dėl viešų diskusijų. E, viešasis diskursas dėl migracijos, e, kuriame dalyvauja politikai ir vyriausybės atstovai, turi būti tarsi pavyzdys. Tai nereiškia, kad mes neturime kalbėti kažkok, apie kažkokius blogus dalykus, bet e, reikia galvoti apie galvoti apie tai, kaip perduoti tam tikrą informaciją visuomeniai E, kaip e, teigiamai kalbėti apie, pavyzdžiui, teigiamą imigrantų įnašą į ekonominį ir socialinį gyvenimą. Parlamentų nariai ir organizacijos kaip ES ar EPBO turi žvelgti į priekį. Mes visi žinome, kad geriausi sprendimai priimami ne krizės metu nors reikia tos sprendimus priimti. Mes turime galvoti apie ateitį. Krizės poveikis migracijai ir svarstamos priemonės, kaip spręsti tą problemą, yra labai svarbus. Mes e, matome tokius dalykus kiekvieną dieną, kadangi vis, di, vis labiau didėja socialinių neramumų galimybė. Šiandien mes e, diskutuojame e, svarbiomis temomis Ir tai yra labai svarbu siekiant sukurti tam tikras sąjungas, pasimokyti vieniems iš kitų. Mes taip pat suvokiame, kad migracija yra pasaulinio masto reiškinys, kuriam reikia pasaulinio masto atsakymų ir sprendimų. Aš tikiuosi, kad tai bus dar vienas žingsnis bendradarbiaujant EPBO ir ES. Mes kalbame apie pasaulinio masto iššūkius. Ačiū. Dėkuoju ponui Amano. Dabar suteiksiu žodį pagrindiniams mūsų kalbėtojams, dviems kalbėtojams, bet antra vertus norėčiau paprašyti, kad jie savo pasisakymus dviem, trim minutėm sutrumpintų, nes šiek tiek vėluojame. Turėtume baigti 12.30. Gal penkias minutės galime E, šiek tiek pratesti, bet nedaugiau. Na, pirmiausia, ponas Eckhard Deutscher, EPBO e vystimosi paramos komiteto pirmininkas, anksčiau jis dirbęs yra pasaulio bankė nuo 2002 iki 2008 metų ir taip pat yra vadovavęs demokratinių E, studijų centrui Kostarikoje. Gal dėl to jis taip puikiai kalba ir ispaniškai. Ponas Deutscher Malonu, jūs tarp mūsų matyti žodis jums. Dėkuoju, ponės ir panai. Noriu pasakyti, kad e, man labai malonu matyti, kad politikos nuseklumo tema tampa vis aktualesnė ir aktualesnė. Ši tema vystimuisi, man regis, didelė dalimi nulems vystimusi politikos ateitį ir įtakos e, tuos metodus, e, kurių vyriausybės imasi spręsdamo šią problemą. Turiu pasakyti, kad yra ir dar vienas dalykas, e, dėl kurio aš džiaugiuosi šią konferenciją praeitįje, vystimosi politikos rytyje e, mes per menkai dalyvavome, e, per menkai bendradarbiavome su nacionaliniais parlamentais. Todėl labai džiaugiuosi matydamas tiek nacionalinių parlamentarų susirinkusių čionais. Aš per man skirtas 15 e, ar 12 minučių pabandysiu pakalbėti apie e, naująjį kontekstą susidūrusią ekonominę, finansinę krizę ir ką tai reiškia besivystančiom šalims. Nes tikrovė yra tokia ir jie, ir mes kaip donorai e, su ta tikrovė turėsime vienai per kitaip susidoroti. Tad e, aš ir noriu pasakyti, kad šitos krizės akivaizdoje politikos nuseklumas darosi vis svarbesnis. Prieš keletą mėnesių dar buvo galvojama, kad uh, finansinė krizė menkai, e, menkai palies besivystančias šalis. Bet dabar matome, kad e, tas požiūris visiškai radikaliai pasikeitė. Mes matome, kad būtent besivystančios šalys taps labiausiai nukentėjusiamis nuo finansinės krizės. Pasaulio bankas e, galvoja, kad e, e pasaulinio ekonomikos augimo sumažėjimas 1 procentu reiškia 20 milijonų žmonių įstumtų į skurdą. E, tarptautinis valiutos fondas e, mano, kad nuo 3,7 procentų 2007 metais ekonomikos augimas pasaulyje sumažės iki pusės procento 2009, o tai reiškia dar 70 milijonų žmonių įstumtų į skurdą. Ir tai yra papildomi milijonai prie tų šimto milijonų, kurie dėl maisto ir e, kūro kainų į skurdą buvo įstumti 2008 metais. Kita bloga žinia yra tai, kad tendencijos yra dar blogesnės. Ir tarptautinės organizacijos savo prognozes blogina ir blogina kiekvieną kartą, kai jie tokias prognozes skelbia. O tai reiškia, kad iškyla rizika tai vystimosi politikai ir tiems pasiekimams, kuriuos mes vystimosi politikoje esame pasiekę per pastaruosius dešimtmečius. Pažiūrėkime, kokiais kanalais besivystančiom šalims ateina E, išorės e, finansavimo šaltiniai. Visų pirma, eksportas, e, privatus finansų srautai, uždarbio pervedimai ir parama. Mes aiškiai matome, kad kalbėdami apie eksportą, 2009-aisiais pasaulio prekyba prognozuojama, kad ji sumažės. Ir tai atsitiks pirmą kartą po 1982 metų recesijos. Ir tai jau dabar verčia kai kurias šalis pereiti paprasčiausiai prie barterinės prekybos tarpusavyje. Kalbant apie privačius finansinius rautus, buvo prognozuojama, kad 2007 metais tokie srautai nuo 1 trilijono dolerių 2007 turėjo sumažėti iki maždaug 500 milijardų 2008-aisiais. O 2009 metais tie srautai turėtų tiesiekti tik tai 165 milijardus. Vadinasi, tai reiškia 80 procentų sumažėjimą. Ir tai ypatingai palies mažų pajamų šalis, tokias kaip Kenija ir Gana, kurios praeitįje jau buvo patekusios į finansų rinkas, o dabar yra iš jų yra absoliučiai išstumiamos. Todėl jų vyriausybių galimybė kaip nors e, švelninti krizę yra beveik visiškai likviduota. Karbant apie uždirbtų pinigų pervedimus atgal, tai tie pervedimai taip pat mažėja, nes migrantų uždarbis mažėja, Antra vertus, daug jų praranda darbą. Tuo tarpu tokie pervedimai buvo vienas iš svarbiausių vystimosi finansavimo šaltinių, ypatingai labai skurdžiose šalyse. Dažnai tokių uždarbių sumos buvo didesnės negu kad iš prekybos arba iš tiesioginių užsienio investicijų gauti srautai. Na, o dabar belieka pakalbėti apie pagalbą Mes aiškiai matome, kad iškyla rizika, jog donorų šalims, stiprinant savo fiskalinę drausmę, tokios pagalbos rautai gali sumažėti. Po 1991-1992 metų e, nuosmukio oficialioji vystamosi pagalba sumažėjo 22 procentais. Ir e, kad atsigautų iki tų pačių lygmenų, užtruko iki 2003 metų. Bet e, oficialiosios vystimosi pagalbos svarba krizės akivaizdoje yra išaugusi, todėl kritiškai svarbu, kad šį kartą mes tos mažėjimo tendencijos nepakartotume. Daug buvo kalbų apie tai, kad parama vystimuisi menkai atneša naudos. Bet iš tiesų taip nėra. 2005-2006 metais oficialioji vystomoji pagalba mažų pajamų šalyse siekia 48 milijardus dolerių. Ir tai praktiškai buvo dvigubai daugiau negu tos sumos, kurios buvo gautos pervedant uždarbį arba iš tiesioginių užsienio investicijų. Ponas Amano jau paminėjo, kad e, e, tiek EPBO e generalinis sekretorius ir aš pats kreipiausi į vystomosios pagalbos komiteto šalis patvirtinti savo įsipareigojimus vystomosios pagalbos srityje. Mums atrodo, kad tai yra nepaprastai svarbu. Ypač atsižvelgiant į tai, kad pačios valstybės narės, griežtindamas savo fiskalinę drausmę, gali bandyti sumažinti pagalbos biudžetus. Čia reikia prisiminti, kad daug besivystančių šalių iki šiol labai smarkiai priklauso nuo išorės paramos ir kai kiti išorės finansavimo šaltiniai mažėja, būtent šitie srautai įgyja ypatingai ypatingą svarbą. Nes e, jeigu ir jie sumažės, tai žinoma, tų pažeidžiamųjų valstybių galimybė susidoroti su šoku e, bus daug mažesnė. Jeigu pažvelgsime į 2008 metus, tai pripažinsime, kad tai buvo krizių metai. Maisto, kūro, o dabar ir finansinės ir ekonomikos krizės metai. Ir visas tas krizės gali būti išspręstos tik tai bendrai, bendromis tarptautinėmis pastangomis. Veikti vien tik tai nacionaliniu mastu ar atskir, atskiroje srityje yra nepakankama. Mums reikia koordinuotų tarptautinių veiksmų mūsų globalizuotame pasaulyje. Reikia globalių sprendimų, kurie apimtų ir besivystančias šalis. Reikia, kad jos dalyvautų ir formuojant politiką, ir ją įgyvendinant. Tuo tarpu nacionalinė politika vis atsilieka nuo globalizavimo tikrovės. Nacionalinė perspektyva vis dar užgožia mūsų dėmesį ir neleidžia mums tinkamai reaguoti į globalias problemas. Kad globalizacija mums tarnautų, mums reikia užtikrinti, kad daugia šališkumas veiktų. Ta krizė, su kuria susidurėme, iš tikrųjų yra gyvenimo ir mirties klausimas daugeliu žmonių besivystančiose šalyse. Todėl labai svarbu, užtikrinant ilgalaikų klestėjimą ir saugumą, e, išlaikyti e, šias temas mūsų politinio radaro ekranuose. Todėl e, vystimosi bendradarbiavimas turi išlikti vienu iš svarbiausių veiksnių strategiškai ir tarptautiniu mastu reaguojant į globalizavimo iššūkius. Vystimosi politikai čia teks esminis vaidmuo ir čia mes turėsime daug atviriau pažvelgti į globalių pokyčių tikrovę. Ir būtent čia turime prisiminti politikos nuoseklumo metodą. Keletą metų e, vystimosi komitetas žvelgė į šią problemą pasitelkdamas e, aukšto lygio ekspertų grupės veiklą. Prieš porą savaičių komitetas nusprendė, kad reikia susitelkti ties trimis aspektais, kalbant apie politikos nuseklumą. E, konkrečiai ties prekyba, aplinka ir migracija. Ir aš šią progą Dar kartą pakartosiu, kad mums reikia priminti donorams jų įsipareigojimus. Ir finansinės krizės akivaizdoje geresnis bendradarbiavimas, geresnė kokybė tame tarpe, kalbant uh, apie politikos nuoseklumą, yra uh, tos iš ankstinės sąlygos, kurios galės padėti mums įgyvendinti tūkstantmečio tikslus. Dėkoju. Ačiū labai e, ponui Ekardučiu ir dabar žodis Davidui Arklis, e, kuris yra prezidentas iš Manpower organizacijos atsakingas už įmonių vyriausybės reikalus. Jis kalbės apie darbo e, rinkos tendencijas, jis turi labai didelės patirties, padedant besivystančiom šalim, rengiant savo darbo rinkos strategijas, jis dirbo patarėjų daugelį vyriausybių, o dabar yra patariamosios valdybos um, narys ir tarptautinės migracijos uh, organizacijos ir JAV komisijos atsakingos už migrantų klausimus. Ačiū pirmininkė, parlamento nariai, ABP ekspertai, šios konferencijos dalyviai. Visiems labas rytas. Aš atstovauju verslo visuomeniai Manpower, yra vienas iš didžiausių darbdavių pasaulyje be, be vyriausybių. Mes iš viso turime 5 milijonus darbuotojų. Ir aš norėčiau dabar čia atstovauti ne tik tai savo įmoniai, aš kad dalyvavau Davose ir turbūt galiu atstovauti nuomonėms 50 didžiausių pasaulio įmonių. Mes esame stambus darbdavys, užimtumas yra kritinės Um, reikšmės, uh, ypač dabartinio ekonominio nuosmokio uh, metu. Um, Iš Davuso dar keliavau per uh, Kiniją, Kam Kambodžą, JAV, vakar Meksikoje buvau ir galiu pasakyti, koks poveikis šio nuosmokio eiliniam žmonėms ir, ir darbo jėgai, migracijai. Dirbdamas um, į, į, į OJM Galiu pasakyti, jog stebiu, tai kad padaryta išvada yra, kad e, migrantų skaičius didės, e, dėl ko žmonės keliauja po visą pasaulį. Klimato kaita, gamtinės, stikinės nelaimės, ekonominės priežastės ir tos priežastės niekur nedings, kadangi uh, ekonominio išsivystimo lygmenės bus visuomet skirtingi skirtingose pasaulio šalise. Žmonės keliauja po visą, po visą pasaulį, ieškodami darbų, nepaisydami kliūčių. Migracija ieškant darbo laikoma gerų dalykų gerais laikais ir uh, E, blogų dalykų sunkmečių, kas vyksta sunkmečių, nes mes tai matome kiekvieną dieną savo penkiuose tūkstančiuose e, biurų. E, migrantai apmokami prasčiau yra, kas atsitinka tokiu, tokiu atveju ir atsitinka taip, kad ilgojo laikotarpiu tie, tie žmonės gali netekti darbo, kadangi jie mažiausiai apsaugoti yra migrantai e, sunkmečio laikais gali arba e, e, išeiti iš darbo arba tapti bedarbiais toje pačioje šalyje, gali vykti į kitą šalį ir iš tiesų yra oficialūs ir neoficialūs barjerai, kliūtis sprendimams. Nepamirškime, kad mes kalbame čia ne tik tai apie darbuotojų judėjimą tarp valstybių. Dešimtas milijonų darbuotojų keičia e, savo darbo vietą ir šalių viduje, tokiuose didelėse šalise kaip e, e, Kinija, Rusijoje. Ir galiu pasakyti, kad pastarojame metu matome, kad daugėja uh, miestų, vadinamųjų miestų pabėgėlių skaičių. Pažvelkime į pavyzdžius. 140 e, milijonų kino e, prarado e, darbus, nebegalėjo grįžti į vietos migrantams, į Ispanijoje netgi piniginės išmokos yra mokamos, kad grįžtų namo vakarų Europoje netgi apmokamas bilietas yra autobuso, kad grįžtų žmonės į rytų Europą. Panašiai e, matome ir Šiaurės Amerikoje, Elpase ir Garas, JAV meta kasmet apie ketvirtį milijoną darbuotojų tie um, žmonės labai dažnai netgi nemoka kalbėti um, ispaniškai, neturi kur, uh, kur eiti. Apie 50 procentų nu, sumažino Rusija savo uh, darbuotojų darbinimo kvotas. Tas poveikis yra akivaizdus. kai ištinka nedarbas, darbuotojai patiria labai didžiulį poveikį, taip pat e, matome ir kseno, ksenofobiją, e, mažėja perlaidos namo, Indijoje perlaidos mažėjo nuo 27 milijardų iki 18, Kinijoje nuo 25-20, Filipinuose E, nuo 17 milijardų iki 10 šiais metais milijardų sumažėjo perdos, įsivaizduokite, koks poveikis bendruomenėms yra. Ir tiesą sakant, kalbame tik tai apie besivystančią šalias. Prancūzijoje piniginės e, perlaidos 120 e, 6 milijardai pernai, 126 metais ir iš, iš tiesų ta našta yra didžiulė tose šalise, kur nedarbas uh, viršyje 30 procentų. Ką galvoja verslo bendruomenė? Labai paprastai, mes esame nepatenkinti visą, visą tą e, padėtimi e, Kodėl? Kalbama ir apie tikslus, nuseklę politiką, standartus, reguliavimą. Tiesą sakant, nėra reguliavimo. Tautinės valstybės yra atsakingos už migraciją ir, ir, ir viskas. Mums reikia daugiau lankstumo nacionalinių lygmenių darbo jėgai. Tai reiškia didesnį produktivumą, daugiau produkcijos, didesnį vartotojų cirklą ir tai reikštų, kad visi būtų labai patenkinti judėjimas, e, mobilumas darbuotojams labai gerai. Gerai, kai darbo jėga juda, nes tai padeda šalims vystytis. Gerai, kai darbuotojai e, juda, nes jie gali kompensuoti šios dienos labai prastas demografijos e, tendencijas. Europa praras apie 50 milijonų darbuotojų. O, o, o kur, kur tie darbuotojai atsiras? Taip, tai ir, tu, ir Turkija pabėgėlių daugėja per septynis metus nuo 15 iki 50 milijonų, didėja priekyba, nelegali priekyba žmonėmis, na, žmonės išnaudojami yra darbo migracijos atveju ką verslas gali padaryti. Mes atsakymų negauname, patys turime rasti atsakymus, mes reikalaujame, kad organizacijos, institucijos duotų tos atsakymus. Manilos protokole buvo e, e, numatyta yra, ką turėtų daryti siunčiančios šalis ir priimančios šalis. Pernai Manilos protokolas buvo patvirtinęs Abu Dabijoje, trys darbo apsaugos e, ministrai buvo atleisti dėl to, ką pasakė dėrybų metu. Tad būkite labai atsargus, turite būti labai drąsus, jeigu norite pakeisti tarp tarptautinės migracijos tendencijos. Įmonės tuo tarpu jomasi tiesioginių veiksmų. Mes patariame Junktiniams Arabų e, Emiratams e, dėl darbuotojų padėties, kad būtų galima pasiekti migrantų atvykimą, kad 200 tūkstančių kvalifikuotų darbuotojų atvyktų e, į jų šalį per ateinančius porą metų Kinijoje. Mes taip pat konsultuojame Kinijos vyriausybę apie grįžtamąją migraciją pietų Afrikoje. Bandome taip pat pakeisti padėtį kadangi didžiu, didžiuliai skaičiai imigrantų atvyksta iš Zimbabvės. Ir aišku, galite pasakyti, kad ne mūsų reikalas, atsiprašau, bet yra, kadangi mes siekime išspręsti padėti kaip verslas, o ne, o ne politikai, kokia išvada galėtų būti. Aš daug kur lankausi, galbūt mes nesame labai populiarūs dėl savo nuomonės, tačiau mūsų nuomonė yra būtent tokia. Demografinė e, problema šiuo metu yra maskuojama pasiteisinant ekonominių e, nuosmokių, tačiau vis dėlto niekas nepasikeis besivystančiame pasaulyje. Reikia sukurti sistemą taikomą grįžtamą imigracijai pasaulinių lygmenių. Prašau tęsti e, dėrybas dvišalių pagrindų PPO, nes kitaip Doha raundas niekada nepasibaigs vertinkite save kaip nuoseklės grupės, kurios priima uh, produktyviai dirbančius darbuotojus. Pernai JAV kongrese bandžiau e, pasiekti, kad vyktų tolesnės dėrybos pagal e, naftą, kad būtų pasiektas susitarimas. E, iš tiesų čia neaukštoji matematika. Pakistanas, Indija, Marokas, Bangladešas. Su tom šalim reikia susitarti. Su Turkija, su Egiptu reikia susitarti Europos Sąjungai. Kodėl? Todėl, kad, Europo, kad Egipte yra 3 milijonai bedarbių ir Europos ateičiai jų reikia. Mums reikia daug dvišalio susitarimų, kol nėra pasaulinio susitarimo ir reikėtų susitarti dėl šitų klausimų reikėtų tinkamo migrantų sertifikavimo, reikėtų juos apmokyti prieš išvykstant į naują šalį, reikėtų keitimosi protokolo, reikėtų saugumo perlaidų piniginių lėšų namo, reikėtų migrantų grįžimo mechanizmų, grįžimo mechanizmų, pakartos trečią kartą grįžimo mechanizmų, kad migrantai galėtų grįžti ir padėti savo šalėmis e, e, vystytis. Ir iš tiesų reikėtų padėti žmonėms susirasti darbą, nes čia labai daug piknaudžiavimo tokioje srityje ir galų gale vyriausybės, institucijos neturėtų konfiskuoti žmonių, kertančių sieną tapatybės dokumentų. Tai verslo atsakymas yra labai paprastas. Verslo bendruomenė mano, kad jūs galite tai išspręsti. Bent jau pradėkime tai daryti, galimi sprendimai yra ir jie yra visai nesudėtingi. Dėkui. minutes uh, for this tour du monde. Uh, and thanks for this uh, working program you suggested to us. Dėkoju uh, Jums už pasiūlytą darbo programą. Dabar turime laiko tik trims klausimams ir atsakymams, tačiau visi, kurie užsirašė kalbėti, galės pasisakyti po pietų. Visiems bus suteikta galimybė kalbėti, pateikti klausimą ir sulaukti atsakymo. Tačiau dabar, man atrodo, te galėsime suteikti žodį trims keturiems žmonėms. Taigi, kiekvienam po dvi minutės. Ponas Libeči iš Italijos senato. Dviems minutėms jums žodis. Labai ačiū, panas pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Arklės. Man atrodo, jisai e, iškėlė realias, kalbėjo apie realias migracijos problemas pasaulyje. Jo visame pasaulyje veikianti bendrovė siekia imtis tam tikrų e, priemonių. Reikia kažkokios tarptautinės e, institucijos, organizacijos valdyti migraciją, užsimti migraciją, nes kol kas neturime tokios organizacijos, kad užtikrintų sveikatos apsaugą, įgūdžių formavimą, kvalifikacijas taip pat ir tapatybę suteiktų migrantams. Tai yra trūkumas ir jis turėtų būti labai aukštai politikų darbo tvarkėje. E, dar keletą svarbių klausimų norėčiau paminėti. E, nereguliarus darbas, darbas ne pagal taisyklės. Jungtinėse valstijose yra virš 10 milijonų darbuotojų, Europos Sąjungoje e, link 6 milijonų, Rusijoje beveik 6 milijonai taip pat. Uh, Ir atsiranda tam tikrų paradoksų. ES visai teisingai nenori nelegalių migrantų. Bet tuo pačiu metu mes nenorime, kad masiškai žmonės būtų išvaromi, kad masiškai grįžinėtų į savo šalis. Tai ką daryti su tais 5, 6, 7, 8 milijonais nelegalių darbuotojų? Vyriausybės turi kažkokios simti politikos. Dar vienas dalykas. grįžtamoji migracija. E, kai kas sako, kad grįžtamoji migracija galėtų pakeisti nuolatinę migraciją. EPBO ataskaita paskelbta 2008 metais sako, jos pirmajam puslapį parašyta visai teisingai, kad e, grįžtamoji migracija galbūt gali būti sprendimas e, siekiant išspręsti darbo jėgos stygiaus klausimus. Paskutinis kalbėtojas kalbėjo apie 50 milijonų. Tai yra iš tikrųjų pasaulinės, e, pasaulinio masto problema. Dabar e, Burkina Faso atstovas kalbės. Euh, bonjour, Jigma Abzeta du Burkina Faso, euh, président de l'Institut burkinabé de management international. Je suis là. E, labas rytas, aš esu tarptautinio valdymo centro pirmininkė, prezidentė. E, aš dirbau KPMG, paskui grįžau į e, Burkina Faso ir mes, migrantai, dažnai susitame su tokia problema, kaip nukreipti mūsų uždirbtus pinigus į investicijas, kaip e, paskatinti išeiviją diasporą investuoti. Problemos dėl mikrofono. Mes norime skubių, nebrangių sprendimų. Taip pat norime, kad būtų įsteigti mokymo centrai. Reikia tam tikrų vietų, žmogaus kapitalo, kad būtų užtikrintas apmokymas, bent jau pagrindiniai įgūdžiai suformuoti. Kitaip tai neatitiks gyventojų poreikių. Gal dar galėčiau pasakyti, jog kai kurios priemonės jau yra numatytos e, privačiomis lėšomis, kurios buvo investuotos ir mes su Manpower bendrove galbūt galėtume bendradarbiauti, pasižiūrėti, ką galime padaryti e, centrinėje Afrikoje, e, vakarų Afrikoje. Komisaras Louis Michel mane pakvietė papasakoti apie tai, kad yra tam tikros priemonės, yra Europos vystimosi diena ir mes bendradarbiavame su daugelio organizacijų. Ačiū. Po, pone Blanko, iš Ispanijos parlamento žodis jums. Dėkoju, ponas pirmininkė. Ačiū už šią iniciatyvą surenkti šios dienos konferenciją. Ji yra nepaprastai svarbi atsižvelgiant į tą finansinę krizę, kuris jaučia visame pasaulyje. Noriu pasveikinti taip pat ypatingai pona Amano. Manau, kad jo pasisakymas buvo labai aktualus. E, ne visur sutinku su tuo, ką sakė Manpower e, atstovas. Bet e, pati norėčiau štai ką pasakyti. Toje finansinėje krizijoje, su kuria dabar mes kovojame, būtent pačios neturtingiausios šalys pajus didžiausią smūgį. Kalbant apie tai, e, kaip jos e, bus priverstas susidoroti su maisto krize. Ir šią prasme e, tokių regionų kaip Lotynų Amerika, Kinija, Indija E, žmonės e, pajus pačią didžiausią neigiamą įtaką. Šiame kontekste turime galvoti, kaip geriau reguliuoti migrantų srautus, užtikrinti, kad žmonės galėtų atvykti, bet atvykti deramomis, tinkamomis sąlygomis, kaip galėtume užtikrinti, kad visame pasaulyje bendrai dirbtume uh, veikdami šios e, krizės e, akivaizdoje. Na ir paskutinis dalykas. Migrantai apskritai kalbant e, nelabai linkia grįžti į kilmės šalis. Ispanijoje mes turime gražinimo programų, kurios paprasčiausiai jokių rezultatų neduoda. Pirmininkas, dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ir Europos parlamento atstoviai ponė Gomiš. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, šimtmečiais e, mano šalis buvo emigracijos šalis, o pastaruoju metu staiga pasidarėme migracijos traukos centru. Ir vadinasi, mums reikia pertvarkyti ir a, savo politiką, savo sistemas. Taip, a, atskiras bendrovės a, e, gali prisidėti prie situacijos sušvelnimo, bet šiuo metu dar susidurime ir su finansinė ir ekonomikos krize. Ir e, viskam surasti sprendimus nėra labai paprasta. Aš norėčiau užduoti porą klausimų ponui Deutscher iš uh, PBO. Atsižvelgiant į tai, e, kokį vaidmenį vaidina uždirbtų pinigų pervedimai, aš norėčiau sužinoti štai ką. Nepaisant to, kad mes reikalavome, kad valstybės įvykdytus, vykdytų savo įsipareigojimus, man e, kyla klausimas, o ką praktiškai galima būtų padaryti, užtikrinant, kad tie pinigų pervedimai ir toliau tęstusi. Kas daroma praktiškai? APBO kontekste ar tūkstantmečio tikslų kontekste daug šalių vis tik savo įsipareigojimų nevykdo. Pirmininkas, na dabar po kelias minutės e, mūsų ekspertams atsakyti. E, tiesiogiai buvo paminėta Manpower bendrovė, tai gal jūs ir galėtumėte sureaguoti. Na labai na, trumpai, e, sunku reaguoti į tokius e, detalius klausimus, bet aš norėčiau sureaguoti į tai, e, ką pasakė čia kalbėtojas apie tai, kad nėra jokio tarptautinio organo, kuris galėtų reglamentuoti tuos migracijos procesus. Aš esu kalbėjęs. E, E, įvairiose tarptautinėse institucijose, e, jungtinių tautų šeimos institucijose, ragindamas, kad reikia sukurti agentūrą žmonėms, darbui ir judumui. Ir žinoma, reakcija iš jų pusės buvo mano ignoravimas. To, uh, e would... Na, Aš norėčiau tik tai užtikrinti Jūs, kad EPBO ir toliau, sprendžiant šį klausimą, ketina labai aktyviai dalyvauti, pasinaudodama e, visomis galimybėmis, e, norint e, kuo greičiau atsigauti po šios finansinės krizės. Dėkoju. Sunku ar šiuo atveju būtų dar labiau akcentuoti politikos nuoseklumo klausimą. Nėra pakankamai koordinavimo tarp atskirų ministerijų, pavyzdžiui, vidaus reikalų ir darbo ministrų bendro darbo. Kitas dalykas, donorų valstybės, valstybės donorai nesilaiko savo įsipareigojimų. Turime labai aiškiai pasakyti, kad tai nėra labdaros klausimas, tai yra politinės investicijos į mūsų visų ateitį. Ta turime labai aiškiai pasakyti, nes viešoji nuomonė valstybėse narėse apie tai galvoja tik tai apie paramą, kaip apie pagalbą. Tuo tarpu turime įtikinti ir visuomenę, ir žiniasklaidą, kad tai yra strateginės investicijos, o ne labdara. Pirmininkas sutinka, taip, jūs teisus, bet tai padaryti labai sunku. Dėkuoju pirminkė, atsiprašau, kad kiek pavėlavau. Kiek suprantu, šį rytą <laughs> nupieštas vaizdas nėra labai e, šviesus. Bet e, priminsiu Jums, kad kai kalbam apie politikos nuoseklumą, tai būtent migracijos politikoje tai ir turėtų labiausiai pasireikšti. Čia ir reikia labiausiai to glo globalaus požiūrio Ir čia turime kalbėti apie e, teisėtą migraciją, migraciją e, vystimosi kontekste ir nelegalią migraciją. Ir mes matome, kad dabar krizės akivaizdoje e, nuoseklumui iškyla tam tikras pavojus. Čia turime ir toliau vystyti ir išlaikyti globalų požiūrį. Ir antra, turime stengtis susidoroti su krize ne tik žiūrėdami čia į save, kas ir daroma ES kitur, bet tuo pat metu mes negalime leisti, kad tos problemos užgriūtų tik tai tas šalis, kurios yra migrantų kilmės šalis. Vadinasi, mums reikia taip pat ir išorės veiklos planų, kad besivystantis pasaulis nebūtų paliktas vienas, mums reikia novatoriškų būdų, siekiant padėti besivystančioms šalims, nes čia vienas dalykas yra aiškus. Mes galime skatinti ekonominį e, vystimasi būtent besivystančiose šalyse. Ir tai yra labai svarbu, tai yra vienintelė reakcija. Būtent e, tokią reakciją numato komisija, mes norime veikti globaliu mastu ir e, taip pat norime prisidėti, kad finansinė krizė kuo mažiau pakenktų besivystančiam šalims. Pirmininkas, e, daugiau nėra norinčių pasakyti, tada norėčiau uh, priminti jums, kad esate visi kviečiami papietauti. Čia uh, foje prieėjimo prie salės, kadangi šiek tiek užtėsėme posėdį 10 minučių, tai ir pradėsime po piet 10 minučių vėliau. Taigi pradėsime 10 minučių po antros. The interpreters have to know that we'll start 10 minutes late. Huh? Thank you.